Kolegos, galutinis darbo atvarkės projektas, kurį patvirtina pirmininkų suiga, ketvirtadienį sausio 8 dieną pagal 130 ir 131 darbo tvarkos straipsnius jums yra išdalintas. Šiandien pirmadienį. Šiandien pirmadienį turiu tokių pranešimų. Pone Andrikenė negali dalyvauti šiandien vakare ir pristatyti savo pranešimą dėl Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos. Todėl dėl, balsavimas dėl šio tre... pranešimo vyks trečiadienį be diskusijų. Taip pat, taip pat pakeista ir šiek tiek antradienio darbo atvarkė dėl e, gazos ruožo. Kolegos, padėtis gazos ruožė yra tema, su kuria esame visi susipažinę. Todėl akivaizdu, kad apie tai privalome kalbėti ir parlamente. Tačiau taip pat norėtume, kad Junktinių tautų saugumo taryba patvirtintų savo poziciją bei atitinkamų šalių administraciją. ES savo bendrą poziciją taip pat turi parengti. Ir dabar matome, kad Europos parlamente yra abejojama, reikia primti tokią poziciją. Man atrodo, žinant gazos e, padėties e, kritinę būklę, labai svarbu suvokti, kad parlamentas turi pasakyti tai tiksliai, tai, kas turi būti padaryta, kad būtų nutraukto žudynės artimuosiuose rytuose. Nepriimtina yra tai, kad parlamentas taip nedrasiai ir neaiškiai kalba apie rezoliucijos prieimimą mūsų diskusijų pabaigoje. Todėl mūsų frakcija norėtų, kad pirmininkų suiga pakeistų savo sprendimą. Norėtume, kad įvyktų ta diskusija, kurią privalome suorganizuoti apie padėtį gazoje, kurios pabaigoje būtų priimta rezoliucija atspindinti aiškę, tvirtą parlamento nuomonę. Parlamento didžioji dalis siekia, kad gazos ruožė būtų nutrauktos žudynės. Mes norime tokios rezoliucijos. Mes turime suvokti, kad mums tenka politinė atsakomybė tokių įvykių akivaizdoje. Ir ta politinė atsakomybė nebus įvykdyta tik surengus diskusiją. Mes turim priimti aiškį rezoliuciją, kurioje pasakytų, ko mes norime ir ką smerkėme. Labai ačiū. Ponas Svoboda ir ponas Vurts norėtų pasisakyti, tačiau galiu suteikti žodį tik vienam iš jūsų. Ponas Svoboda, prašom. Ačiū pirmininkė, be abejo, mes nuodugniai apsvarstėme šį klausimą. Tikrai pritariu ponui Konbendit, iš tikrųjų rezoliucija yra labai svarbi, svarbi rinktinių tautų rezoliucija. Europos parlamentas turėtų aiškiai išsakyti, kad e, mes remiame rezoliuciją. Kaip, kad sakė Europos parlamento pirmininkas, turėtume paraginti abi konflikto pusės siekti taikos, siekti paliaubų ir pritarti Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijai. Tai turėtų būti atspindėta ir mūsų rezoliucijoje. Jeigu toks rezultatas būtų atspindėtas šioje rezoliucijoje, mes galėtumėm jai pritarti. Tokiu atveju mes galėtumėm pritarti ponui Konbendit. Labai ačiū e, ponui Svobodai. Erman Brook kalbės prieš šią rezoliuciją. Gerbiami kolegos, manau, kad pirmininkų suėgoje buvo primtas labai išmintingas sprendimas. Šiandien mes išklausėme Europos parlamento pirmininko pareiškimą ir manau, kad visi tam pareiškimui pritarėme. Tai yra labai svarbus Europos parlamento pareiškimas. Per artimiausias dienas turėtumėm gauti dar daugiau informacijos. Turėtumėm gauti daugiau informacijos iš Čekijos, pirmininkaujančios šalies, iš kitų šaltinių. Na ir dėl to šiandien mes neturėtumėm formuluoti tokios deklaracijos, kuri galbūt iki ketvirtadienio bus pasikeitusi. Aš visiškai neseniau dvi dienas praleidau gazos ruožę ir tikrai pamačiau, kaip kenčia abi konflikto pusės. paliaubos turėtų būti siejamos su tuo, kad ateityje turėtų būti užkirstas kelias ginklų kontrabandai gazos ruožą. Tai yra labai svarbu. Mes neturėtume vadovautis vien tik emocijomis, rengdami rezoliucijas. Aš manau, kad mes turėtumėm paremti pirmininkų suigos sprendimą. Ačiū, Armanai Bruk. Balsuosime elektroniniu būdu nes matome, kad pozicijos labai skiriasi. Elektroninis balsavimas prasideda. Ar jau visi balsavote? Gerai. Dar kartą balsuokime. Ar jau visi balsavote? Jeigu neturite kortelės, galite ir negalite tada balsuoti, bet tada atsakingi esate tik patys. Ar tie, kurie nebalsavo, turite savo kortelę? Dar kartą klausiu, ar jau visi balsavote, kurie turite korteles? Taip, tuomet balsavimas baigtas. 105 už, 86 prieš, taigi rezoliucija bus. Terminai yra tokie. Iki 8 valandos vakaro šiandien galite teikti pakeitimus. Taip pat ir trečiadienį iki 10 val. galite teikti bendrus pakeitimus. Ketvirtadienio darbo tvarkė nepakeista. Na, o kolega Konbendit dar kartą norėtų pasisakyti. Ačiū. Aš norėčiau pateikti dar vieną pastabą dėl diskusijų, kurios įvyks to, visiškai netrukus. Tai yra konfliktas tarp Rusijos ir Ukrainos dėl dujų. Kalbėtas labai atsiprašo, kad visų pirma Rusija pavadino Tarybų sąjungą. Taigi dėl tų busimų diskusijų, dėl dujų. Norėčiau pasakyti štai, ką būtų labai gerai, jeigu visos frakcijos galėtų susitarti dėl to, kad diskusijų metu būtų kalbama ir apie tai, kad Slov Slovakija neteisėtai vėl nori pradėti naudoti brandolinę elektrinę, atominę elektrinę. Taigi pirmininkė tiek. So, jetzt stell, stellen die Kollegen Cohn-Bendit und Ferber ihren Disput ein. Sie können das später. Pirmininkas, gerbiami kolegos, tarpusavė gali šį klausimą išsiaiškinti vėliau. Na, o dabar Dimitra Kopalas norėtų pateikti pastabą. Κύριε Πρόεδρε, επειδή το θέμα της Σλοβακίας... Ačiū pirmininkė. Dėl Slovakijos ir Bulgarijos. Šis klausimas yra iš tikrųjų labai svarbus. Dėl to aš norėčiau jūsų paprašyti, kad jūs kreiptumėtės Europos komisiją ir Iškeltumėte šią problemą. Europos komisija yra ES sutarčių sergėtoje, taigi Europos komisija mus turėtų informuoti apie tai, kas ten konkrečiai įvyko ir dėl ko tose šalyse, Slovakija ir Bulgarija, buvo primtas toks sprendimas. Pirmininkas be abejo, komisija pateiks savo informaciją, o dabar galiu paskelbti, kad mūsų plenarinės sesijos darbo tvarkė yra patvirtinta. Na, o dabar galime pereiti prie vienos minutės pasisakymų. Visų pirma, steiksiu žodį kolegai Pastamas. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie Turkijos provokacijas Graikijos atžvilgių. Turkija nuolat pažymė.